jūri komitetui. Aš pateikiau informaciją apie imuniteto panaikinimą vienam iš parlamento narių. Jūri komiteto pirmininkas mane informavo, kad atsižvelgiant į 2009 m. balandžio mėnesio parlamento rezoliuciją dėl Lenkijos e, teisinių nuostatų šis prašymas buvo nepriimtinas. Dabar mūsų laukia diskusija apie 36 pranešimus dėl 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Pono Liberatski pranešimas. Bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas trečias skirsnis, ponios Ajala Sender pranešimas dėl Europos plėtros fondų, ponas Tas pranešimas, Europos e, Sąjungos bendrasis biudžetas, pirmas skirtinis Europos parlamentas, septyni pranešimai, kuris prengė ponas Černieckis, bendrojo biudžeto patvirtinimas, antras skirtinis taryba, teisingumo teismas, audito rūmai, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, regionų komitetas, regio, e, Europos ombudsmenas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Paskui 26 pranešimai, kuriuos parengė Veronik Matijų. Pasigėlėsiu jūsų, neskaitysiu visų tų pranešimų pavadinimų, sąrašą darbo tvarkėje turite. Pakartosiu tik tai, kad jų yra 26 dokumentai, kuriuos parengė mūsų kolegė Veronik Matijų. Pradėsiu diskusiją. Pirmiausia, suteiksime žodį mūsų pranešėjams. Ir ponas Gairis pirmasis pasisakys. Dėl darbo tvarkos, prašom Pone pirmininkė, noriu pastebėti, kad audito rūmai neatsintė savo atstovo. Būtų gerai, jeigu jie galėtų nušviesti padėtį, būtų gerai,